Uh, dear colleagues, good morning. Kolegos, labas rytas. I hope that we can... Tikiuosi, kad galime pradėti mūsų posėdį. Tikiuosi, kad intensyviai balsuosime paprašėme, kad būtų padidinta temperatūra salėje prieš pusvalandį, bet kol kas dar rezultatų nematome. So, your... Tikiuosi, turite balsavimo korteles. Pradedame balsuoti. Pono Radev pranešimas civilinio proceso bendri būtiniausi standartai 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 kas už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 25 kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 27 kas už, prieš susilaikė priimta. 28 už, prieš susilaikė priimta. 29 kas už, prieš susilaikė atmesta. 30 kas už, prieš susilaikė priimta. 31 kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas kas už, prieš prieš susilaikė priimta. 37 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 38 kas už, prieš susilaikė atmesta. 39 kas už, prieš susilaikė priimta. 40 kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 45. Kas už, prieš susilaikė priimta. 46. Kas už, prieš susilaikė. Prie, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 46 pakeitimas. jūs už priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė priimta, 51 už, prieš susilaikė atmesta, 53 už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu 53 pakeitimas. Priimta. 54 už, prieš, susilaikė priimta. 55 už, prieš, susilaikė priimta. 56 už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 58 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Kas, trečiasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Pen, ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta. Penktasis, kas už, prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už, prieš. Pasitikrinkime dešimtąjį pakeitimą. Balsuojame elektroniniu būdu. priimtas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Turime vėl pasitikrinti elektroniniu būdu. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Keturioliktas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktasis kas už, prieš susilaikė priimta. Šešioliktasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktasis kas už, prieš prieš, susilaikė atmesta, 19 kas už, prieš, susilaikė priimta, 21 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 20 kas už, prieš, susilaikė priimta, Balsuojam dėl viso pranešimo projekto elektroniniu būdu. Pranešimą tvirtiname, sveikiname poną Radiev. Toliau mano pranešimas dėl, teism, dėl eismo įvykių senaties terminų. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta, aštuntasis kas už, prieš susilaikė priimta, devintasis kas už, prieš susilaikė priimta, dešimtasis kas už, prieš pasitikrinkime, De, dešimtasis pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis, kas už, prieš, susilaikė priimta, 16 kas už, prieš susilaikė priimta, pirmasis kas už, prieš susilaikė priimta, antrasis kas už, prieš susilaikė priimta, trečiasis kas už, prieš susilaikė priimta, ketvirtasis kas už, prieš prieš susilaikė priimta, penktasis kas už, prieš susilaikė priimta, šeštas kas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Primta. Sveikinu save patį. Toliau pono Maštalka pranešimas prisijungimas ES prisijungimas prie Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 24. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 25. Kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 27 kas už, prieš susilaikė atmesta. 28 kas už, prieš susilaikė priimta. 29 kas už, prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. 30. Kas už prieš susilaikė atmesta. 31. Kas už prieš susilaikė priimta. 32. Kas už prieš susilaikė priimta. 33. Kas už prieš susilaikė priimta 34 kas už, prieš susilaikė priimta 35 kas už, prieš susilaikė priimta pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta pirmasis kas už Atsiprašau, sako pirmininkas, trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, prieš. Manau, kad patvirtinta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu. Keturioliktas pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuojame. Dar nepavargai balsuoju. Patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė primta. Baltuojame, balsuojame dėl, visos, dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu. Taigi, sveikinu poną Maštalką, nuomonės projektas patvirtintas. O dabar turime balsuoti dėl pono Lebretono pranešimo sutarties dėl nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. 5 uh, single vote on the report of uh, Mrs. Juteland. Taip pat ponios Juteland pranešimas dėl tarpvalstybinių pasikeitimų dar kartą elektroniniu būdu balsuoti pradedame. ponios Judelans pranešimą. 26. Ponios Guteland. Tai yra sąjungos ir trečiųjų šalių tarp valstybinis keitimasis autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų regos trikimų ar kirinto teksto skaitimo negalę turinčio ašmenų labui that's all right. Yeah, that's it. That's all right. That's all right. There's one here. Yeah? Yeah. Shall I read out the whole title? Ar turėčiau visą pavadinimą perskaityti? Klausė pirmininkas 26 darbo tvarkės punktas. Ar visi balsavote elektroniniu būdu? Patvirtinta. Dabar toliau turime pono Andersono pranešimą. Dvidešimt septintasis darbo tvarkės punktas, pono Anderseno pranešimas, balsuojame elektroniniu būdu. patvirtinta. Sveikiname poną Andersoną. Ir kitas pono Andersono pranešimas dėl kūrinių naudojimo teisių irgi balsuojame elektroniniu būdu. and it has been adopted. Congratulations. Patvirtinta. Sveikinu, poną Anderson. Kitas ponios Guteland pranešimas. Atsiprašau, šis punktas 29 yra nukeltas. Uh, e, Mr. Fo Mr. Foss. Ponas Fos. Ar atvykimo išvykimo sistema? Po to kitas mūsų punktas. Ar Europos elekt... Mes vakar atidėjome 29 punktą kartu atidėjome ir dešimtą punktą. Bet ne, čia gal klaida. Ir turime balsuoti dėl 29 punkto ponios Gutelant pranešimo dėl atvykimo išvykimo sistemos. Ponas Fos noriu pasakyti, kad anksčiau rezultatas buvo kitoks. Ir aš nepatenkintas tuo dokumentu dėl pakeitimų. Ir aš manyčiau, kad pirmiausia reiktų teisės tarnybos išklausyti, ką jie mano. Ar yra čia teisės tarnyba? Dėkui, pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Septyniasdešimt septintos straipsnio antros dalies B punktas ir 87 straipsnio antros dalies A punktas sutartise yra tinkamas teisinis pagrindas siūlomas atvykimo išvykimo sistemos reglamentui. 88 straipsnio antros dalies A punktas negali būti laikomas reikalingų teisinių pagrindų. Kodėl? Todėl, kad turint galvoje pasiūlymo tikslą ir turinį ir remiantis Teisingumo teismo praktiką, nuostatos dėl Europolo yra tik pagalbinės ir nesminės siūlomo reglamento tekste. Antra, turint galvoje siūloma atvykimo ir išvykimo sistemos reglamentą, turime aiškiai atskirti 87 straipsnio naudojimas kaip teisinio pagrindo yra pagrystas, nes tai susijęs su nacionaliniu teisės saugos institucijų prieiga prie sistemos, o Europolas jau turi prieigą prie šios sistemos, kuri numatyta Europoro reglamente. Ir tuo būdu šios nuostatos niekaip nekeičiamos siūlomo reglamento. Atvykimo ir išvykimo reglamentas siūlo tik nustatyti sąlygas dėl Europolo prieigos prie sistemos. O trečia, 17 Europolo reglamento straipsnis jau numato Europolo galimybę gauti duomenis iš informacinės sistemos ir tos informacijos naudojimas Europole yra valdomas galiojančių ES teisės aktų. Siūlomas atvykimo išvykimo sistemos reglamentas nesiūlo naujų uždavinių Europelui, Europolui ir nedidina jo galių ir net nebando keisti ar koreguoti Europolo funkcijų susijusių su duomenų surinkimu ir tvarkimu bei kitais duomenų tvarkymo aspektais. Ir 87-88 straipsnių turiniai yra skirtingi. 88 straipsnėje numatyti elementai nėra patekę į siūlomą reglamentą. Taip pat kalbama apie Europolo veiklos tikrinimą. Ta atlieka Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai pagal Europos sutartis, bet tas nesiūloma atvykimo ir išvykimo reglamente. Tai pirmininkė, dar norėčiau pasakyti, kad remiantis teisingumo teismo praktika, keletą teisinių pagrindų pasiūlyme galima naudoti tik išskirtinėmis aplinkybėmis, kaip mes ir aiškiname savo aiškinamajame dokumente. Jei turite daugiau klausimų, tai mes esam pasirengę į juos atsakyti. Äh, Mr. Voss. Also, soweit ich das verstanden habe. Ähm... Dėkui, pirmininkė, kiek galėjau suprasti iš to, ką sakė teisės tarnyba, 88 straipsnio 2a punktas ES veikimo sutarties nėra būtinas teisinis pagrindas. Tai e, kyla klausimas, ar mes galime tada kaip ir nubraukti tą teisinį pagrindą, neįtraukti šio teisinio pagrindo ir tada balsuoti. Ar galbūt reiktų atidėti balsavimą dėl šio klausimo ir iki galo viską išsiaiškinti. Pirmininkas, aš pasitikrinau viską savo dokumentuose ir pono Kavada prašymų atidėjome devintąjį punktą atidėjome 29 punktą ir iš tiesų manau, kad atidėkime balsavimą, nes turime išsiaiškinti situaciją. Uh, we continue, uh, we continue by the report of Mrs. U. Taigi toliau ponios Guteland pranešimas dėl darbuotojų komandiravimo. Pone Sajer, dėkoju. Mes dėja neturime balsavimo teksto. Taigi aš taip pat norėčiau pasiūlyti nukelti šį balsavimą.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

Klausimas, dėl kurio teksto mes e, balsuojame. Na. Tai turime ponios Jutaland dokumentą. E, dėl pakeitimo šeštame punkte išvad, dėl išvados antroje eilutėje vietoj ku turėtų būti žodis should. Jūs negavote to pakeitimo? sorry. I'm, uh, I have seen evidence that the... Uh, pirmininkas atsiprašo, ko gero nariai negavo teksto, taigi ar pritartumėte minčiai nukelti balsavimą? Nematau kitų galimybių. Nes jeigu akivaizdu, kad uh, tekstas nebuvo išplatintas, uh, dėl jo balsuoti negalime. Taigi balsavimą nukeliame. Taigi dabar perėsime prie pono, pono Zviefkos pranešimo. Europos elektroninių ryšių kodeksas. Balsuosime tik vieną kartą, balsavimą pradedame. Patvirtinta, taigi sveikinu poną Zvivką. Atsiprašau už nesusipratimus. Yeah, this is all for the votes. Taigi balsavimas baigtas. Okay, dear colleagues, we continue. Mėly kolegos, prateskime posėdį. We continue by item uh, numbers. 30. Tas, ar 31 punktas, ponos Vėvkos pranešimas. 31 darbo tvarkės punktas jurisdikciją ir sprendimų jurisdikciją ir sprendimų susijusių su santoka ir tėvų pareigomis bei tarptautinių vaikų grobimu pripažinimas ir vykdymas. Ponas Vaiko, žodis jam. Dėkoju pirmininkė mėly kolegos. Šis pranešimas, kurį aš jums noriu pristatyti, buvo pakeista, aš pridėjau, pateikiau 24 pakeitimus, aš tikiuosi, kad e, jam bus, jiems bus pritarta, kad dokumentui bus pritarta, nes dokumento turinys Pakeitimų turinys, kuriuos aš pasiūliau, e, yra atitinka komisijos pasiūlymą dėl Bri Briuselio 2A reglamento naujos redakcijos. Šis reglamentas yra ypatingos svarbos, e, labai e, svarbus, kalbant apie tėvų pareigas. Pirmininkas, ponios, prašau, Aptarkite klausimus už salės durų arba sėskite, Franciska. Tęskime posėdį. Taigi reikėtų pabrėžti, kad pritariu Europos komisijos bendram požiūriui dėl pakeitimų reglamente. Pakeitimai, kuriuos pateikiau, galėtų būti suskaidyti, galėtų būti suskirstyti į kelias grupės. Pristatysiu jas. Yra pakeitimų, kurie yra skirti tam tikroms spragoms užpildyti Tai pasakytina apie reglamento taikymo sritį. Jeigu perskaitytumėte pavadinimą, reglamento pavadinimą, atsirado žodžiai, e, pavyzdžiui, traptautinis vaikų grobimas. Tai reiškia, kad pirmoji Pirmame punkte dėl reglamento apimties reikėtų uh, taip pat įtraukti šią formuluotę. Antras, antra pakeitimo grupė yra susijusi su glaudesniu bendradarbiavimu e, tarp valstybių narių institucijų, kurios rūpinasi informacijos mainais. Dėl neišspręstų bylų. Tai yra labai svarbu, ypač jeigu keli, kelios bylos yra svarstomos lygiai grečiai. Ir jeigu informacija turi būti pateikiama dar bylos nagrinėjimo neužbaigus ir jeigu ši informacija yra susijusi su vaiko gražinimu, pagrupto vaiko gražinimu. E, e, dėl e, vaiko globos skirimo procedūros aš norėčiau pasiūlyti, kad institucijos e, turėtų išanalizuoti galimybę vaikui skirti globą. Globėjų globėjų šeimoje, atsižvelgdamos taip pat ir į vaiko giminių nuomonę. Tai yra, reikėtų užtikrinti, kad būtų užmėgstas ryšys kad būtų ryšys su, tais, e, su giminėmis. Dėl jurisdikcijos e, ir dėl bylų susijusių e, su įgyvendinimo antru, antras skyrius 46 straipsnis. Aš manau, kad neužtenka tik informuoti, kad nebuvo pritaikytas įgyvendintas sprendimas per šešias savaitės. Uh, Tai yra laiko tarpa, per laiko tarpą, kuris nustatytas reglamente. Įgyvendinimo valstybės narės teismas gali būti informuotas tik apie tai, kad šis sprendimas nėra įgyvendintas. Aš manau, kad teismas turėtų nurodyti, per kiek laiko reikėtų įgyvendinti sprendimą. Tai, tai yra, turėtų pateikti informaciją per teismą. E, na, dėl jurisdikcijos vaikų grūbimo atveju aš pritariu pasiūlytai procedūrai. Reikėtų supaprastinti šią sudėtingą e, procedūrą, ji yra susijusi su jautriais klausimais. Jurisdikcijos sutelkimas turėtų būti valstybių narių kla, sprendžiamas klausimas. Teisėjai turėtų nuspręsti, kaip reikėtų vertinti šias bylas tam, kad teismo procesas būtų vyktų kuo geriau. Bet tuo pat metu neturėtų atsirasti kliučių prieigos prie teisingumo, abiejų šalių prieigos prie teisingumo mm, galybės kreiptis į teismus mm, srityje. Na, o kalbant, pavyzdžiui, apie tarptautinį vaikų įvaikinimą, apie diskusijas šiame komitete, Mes kalbame apie e, Briuselis 2 reglamento naują redakciją. Vaiko interesai e, yra susiję ir su jo nuomonė, taigi reikėtų išklausyti būtent ir to, ką mano pats vaikas. Taigi reikėtų galbūt ekspertų nuomonės šią temą. Remiantis e, galiojančiomis sutartimis ir subsidiarumo principu, bendrų, bendrijos lygių negalime pasiūlyti konkrečių standartų dėl procedūros, kuri būti taik, turėtų būti taikoma vaiko nuomonės, e, išklausant vaiko nuomonės. Bet turėtų e, būti daroma viskas, ką galime, tam, kad ši frazė vaiko išklausimas, hearing of a child, turėtų būti panaudota ir kad būtent išklausius vaikų nuomonės būtų priimamas geriausias sprendimas atitinkantis vaiko interesus. Taigi, bet kuriame teismo, bet kurio teismo sprendime, kai yra nusprendžiama, kad vaiko nereikia išklausyti, sprendimas turėtų būti apibrieštas įvardintas raštu. Tai yra turėtų būti ir rastiškai įvardyjama, kad teismas nusprendė vaiko nuomonės neišklausyti. Tai nėra kišimasis į teismo praktiką, bet to reikia tam, kad būtų paisama vaiko interesų. Taigi tiek norėjau šiandieną pasakyti. kalbėdamas apie komisijos pasiūlymą. Aš tikiuosi, kad kitą kartą progai pasitaikius bus galima atsižvelgti ir, ir kitų narių e, pasiūlytus pakeitimus ir juos aptarti. Iki 31 birželio galima pateikti pakeitimus. Dėkoju. Dėkui, pane Gebhardt. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Zviefkai. Kaip visada, parengėte labai gerą pranešimą. Jame yra daug dalykų, kuriuos aš ne tik galiu paremti, bet taip pat ir konstatuoti, kad ir jūs, ir komisija viso reikalo centre mato vaiko interesus. Iš tikrųjų, reikia galvoti, kaip padaryti, kad e, pasiektume ko geriausią rezultatą būtent vaikams. Aš matau, kad tokio požiūrio laikomasi, dėl to esu labai patenkinta. Ir būtent todėl čia vienas iš svarbesnių klausimų yra vaiko gražinimo klausimas. Tai tai reikia padaryti kuo galima sparčiau, tai tinkamas požiūris. Būtent taip ir sakoma jūsų pranešime. Taip pat pritariu tam, kad e, e, proceso metu e, tinkamai būtų išklausyta vaiko nuomonė Tai labai svarbu. Reikia minimalių standartų, nustatančių, kad e, jį išklausant, vaiką išklausant, būtų atsižvelgta į jo amžių. Nes skirtingo amžiaus vaikai e, elgesi skirtingai. Čia galbūt reikėtų dar tekstą šiek tiek pataisyti. Yra ir tam tikrų kritinių pastabų. E, jūs sakote, kad tais atvejais, kai vaikai negali būti su vienu iš savo tėvų, tai sukuria išskirtinės situacijas. Tai e, kalbame ne tik apie vaiko globėjus, bet ir apie kitus giminės. Kai prieš e, keletą metų man teko tarpininkauti bylose dėl vaikų, aiškiai mačiau, kad giminaičiai gali neigiamai visą procesą paveikti. Būtent e, todėl aš norėčiau iškelti klausimą dėl šio pasiūlymo, nes jeigu teismai arba kompetentingos institucijos mano, kad e, e, laikinas apgyvendinimas globėjų šeimoje yra būtinas, tam turi būti pateiktos labai labai rimtos priežastys. Bet negalima kurti situacijų, kur gali atsirasti įtaka iš kitų žmonių pusės, kurie gali blogai atsiliepti apie vaiko šeimą. Todėl aš e, skeptiškai žiūriu į jūsų tiekimą pasiūlymą. E, aptarsiu tai ir su savo frakcija, to mes dar nepadarėme, bet aš galvoju, kad čia turime artis labai atsargiai. Toks poveikis gali būti ženklus e, dėl jūsų požiūrio į e, teismus, e, kai dirbau tarpininkę, irgi susidūriau su situacijomis, kai ne kiekvienas teismas iš tikrųjų sugeba spręsti tokias bylas. Labai dažnai teismuose tokios bylos yra labai retos, taigi jūsų pasiūlymas dėl specializuotų teismų yra labai geras. Yra ir dar viena svarstytina mintis, turime galvoti, ar nereikia įtraukti ankstyvo tarpininkavimo galimybę. Tokia alternatyva galėtų būti svarstytina ir aš teiksiu atitinkamą pataisą. Aš manau, kad turime gerą pagrindą pačiam procesui. E, aišku, tarpininkavimo procedūra, tos pagrindinės procedūros e, neturi naikinti. Ir dar vienas dalykas, klausantis jūsų pasisakymo. Kalbame apie e, kažkokius modernius modelius, bet po teikimų pakeitimų mes to nematome. 17 valstybių narių yra registruotų partnerysčių institutas. Ir e, į šį reglamentą tai taip pat turėtų būti įtraukta. Todėl aš atitinkamus pakeitimus teiksiu ir dėl šio dalyko. Tačiau dėl daugelio jūsų išsakytų minčių aš neturiu jokių problemų. Galbūt kai kuriuos dalykus galime pasiaiškinti, sutvarkyti atitinkamai tekstą, bet politinių lygių, aš manau, sutarimas yra. E, turime patirties e, drauge rengdami pranešimus, aš manau, kad galėsime jie remtis ir toliau. Ponas Lebretum, prašau, žodžio prašau. Aš norėčiau šiek tiek papildyti šį pranešimą, nes jame yra svarbių dalykų, tai taip pat ir tarptautinis vaikų grobimas ir visi parlamentarai turbūt yra, turbūt žino, kokie atvejai tai būna, tai iš tiesų reikia pagerinti sistemą ir dėkoju ponai Zviefkai už tokį norą, yra vienas pakeitimas – Šeštasis, jis nebuvo dar šiandien minėtas, kuriame numatyta e, vaiko pokalbio su vaiku įrašymas. Ir toks reikalavimas iš tiesų leistų įsitikinti, kad per pokalbį vaikui nebuvo daromas spaudimas. Tai mano nuomonė toks pakeitimas yra geras. Ir aš taip pat norėčiau, kad būtų uh, išsaugotas valstybių narių suverenumas. Ir ponas Vievka irgi pakeitė, pateikė atitinkamą pakeitimą. Antrasis mm, pakeitimas, kuris įtvirtina, kad reikia gerbti visus santykius, kuriuos numato valstybės narės teisė. Tarpusavio santykius. Ir mm, Kiekviena valstybė turi savo teisinę sistemą ir reikia jos nepažeisti. Uh, see... Nematau daugiau norinčių kalbėti, todėl galime užbaigti diskusiją šiuo klausimu ir darysime pertrauką iki 11 valandos, kuomet prasidės klausimai dėl breksito teisinių padarinių. Dear colleagues, can we begin? Kolegos, gal galim pradėti? Dear colleagues, dear guests, welcome uh, to. Kolegos svečiai, sveiki susirinkę į šiuos klausimus skirtus Brexit teisiniams padariniams. Noriu su visais pasisveikinti šiandieną, ypač noriu pasveikinti ponę Danutą Hübner, AFKO komiteto pirmininkę ir norėčiau jai dabar pirmiausiai suteikti žodį. Dėkuoju. Ačiū Pavilai už kvietimą. AFKO komitetas atsakingas už šią procedūrą. Žinoma, galutinis sprendimas bus visų komitetų sprendimas. Ačiū už galimybę kelias minutės pakalbėti, visiems tenka mums atsakomybė e, už tai, kad e, tinkamai baigtume šį beprecedentinį procesą. Esame jo pačioje pradžioje. Manau, vis Europos parlamentas e, atsakingas ne tik už šio proceso užbaigimą, bet ir už tai, kad jis vyktų atsižvelgiant į ES ir jos piliečių interesus E, žinome, kad jeigu nebus e, sutarta dėl pasitraukimo, sulauksime dramatiškų pasiekmių abiem šalim. Europos parlamento atsakomybė yra užtikrinti, kad visas procesas ir jo rezultatas e, atitiktų ES vertybės ir principus. Puikiai suprantame parlamente būtinybę ginti Europos teisinės tvarkos integralumą ir šiame kontekste, šiame komitete man netenka akcentuoti, kad teisinė dimensija, horizontali teisinė dimensija šia prasme yra labai svarbi. Mes ketiname veikti kaip konstruktyvūs ir sąžiningi partneriai bet e, tik tol, kol visos diskusijos vyks mūsų sutarčių ir pagrindinių teisų hartijos dvasioje. E, iš tikrųjų, šie sprendimai e, akcentuoja santykius tarp politinio proceso ir fundamentalaus Europos integracijos konstitucinio pobūdžio E, tai susijęs su unikale e, teisinė tvarka, taigi egzistuoja teisiniai ir politiniai elementai, apie kuriuos aš esu tikra. Daug kartų bus kalbama ir per šios dienos e, klausimus. Tai atsispindės ir dėrybose, ir taip pat ateities rezultatuose. Na, pabaigoje dar pasakysiu, kad mes kaip parlamentarai turime suvokti, kad e, pastraukimo e, pasiekmes e, remiantis Europos teisingumo teismo praktika ateityje gali būti ginčijami. Būtent todėl nuo pat pradžios mes turime labai aiškiai pasakyti, kokia yra konstitucinė teisinė sąranga, kurioje mes turime spręsti iškilusias problemas. Šie klausimai taip pat yra dalis e, įrodymų rinkimo proceso čia parlamente. Tai gali taip pat pasitarnauti ir e, ateities Europos integracijos evoliucijai. Dėkoju Jums už pakvietimą. Dėkoju, Dante, kad atvykote ir kreipėtės į mus. Taigi pradėkime mūsų klausimų pirmąją dalį ir pirmiausia išklausėsime Išgirsime Škotijos balsą, ponas James Wolf, generalinis prokuroras, e, turi žodį. Taigi, ponė, apie 10 minučių jums yra skirta. Dėkuoju pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte pasisakyti šioje jūsų komiteto sesijoje. Brexitas, aišku, turės rimtų teisinių pasiekmių mums visiems. Kaip generalinis prokuroras aš esu e, Škotijos vyriausybės pagrindinis e, prokuratūros e, sistemos veikėjas. Kaip jūs suprantate, yra tam tikrų ribų, kalbant apie tuos dalykus, kuriuos aš tinkamai galiu aptarti. Škotijos vyriausybė ir jos santykiai Europos Sąjunga yra žinomi. E, jūs žinote, kad e, Brexitas e, turės tam tikrų politinių pasiekmių Škotijai, taip pat ir pasiekmių Škotijos parlamento ateities galioms. Trumpame pasisakymė šiandieną aš neketinu komentuoti tų dalykų, paminėsiu tik tai keletą techninių teisinių implikacijų. E, kurias sukels Brexitas. E, kad galėtume suprasti bendrą kontekstą, reikia pažvelgti iš Škotijos perspektyvos ir turiu pasakyti keletą žodžių apie Junktinės karalystės daugia jurisdikcinę prigimtį ir e, pasakyti, kaip pasiskirsto e, teisėkuros ir vykdomosios galios Škotijoje. Škotija yra viena iš Junktinės karalystės trijų teisinių jurisdikcijų. Ji turi savo teisės sistemą, savo teismus, savo teisinę profesiją. Ji remiasi dviem Europos teisinėmis tradicijomis. Škotijos teisė civilinėje srityje remiasi kontinentinės Europos teisinėmis sistemomis, tačiau kitose srityse e, daugiau remiamas Junktinės karalystės e, jurisdikcija tame tarpe tokiuose srityse kaip šeimos, baudžiamoji teisė. Ir žinoma, ir ES teisynas yra Škotijos e, teisino dalis. E, jūs žinote, kad e, 98 metų Škotijos aktas suteikia teis, teisminės ir vykdomasias kompetencijas. Škotijos parlamentui ir vyriausybei iš vienos pusės ir Junktinės karalystės parlamentui ir vyriausybei iš kitos. Taigi, Škotijos parlamentas e, turi kompetencijas tam tikrose e, srityse, politikos srityse, kurios taip pat yra svarbios ES perspektyvoje. Taigi mes turime užtikrinti, kad tam tikrais atvejais e, tenka tam tikrus sustarimus įgyvendinti ir Junktinės karalystės rytyje. Taigi e, Škotija yra tiesiogiai e, suinteresuota Brexit pasiekmėmis. Mums e, svarbiausia užtikrinti įstatymų testinumą, tai užtikrins E, teisinį tikrumą verslui ir užtikrins, kad teisinis ir politikos režimas e, ir toliau tinkamai funkcionuos. Siekdama tų tikslų, Škotijos vyriausybė e, palaikys dialogą su Junktinės karalystės vyriausybė dėl tų teisės aktų Brexit kontekste, kurie užtikrins tolesnį teisinį užtikrintumą. Aš pabandysiu pakalbėti apie keletą iš e, kylančių techninių teisinių problemų. Visų pirma, tai susiję su klausimu dėl e, egzistuojančių teisės aktų tolesnio galiojimo. E, yra tam e, tikra e, ES įstatymų e, dalis, e, kurie yra e, perkelti į nacionalinę teisę ir e, toliau galios, nepaisant Brexit, bet yra ir ES teisės aktų, konkrečiai reglamentų, kurie taikomi Škotijoje be perkelimo į nacionalinę teisę. Taip pat reikia užtikrinti, kad atitinkamos nuostatos galės ir toliau veikti. Tuo pat metu reikia e, spręsti klausimus, ar egzistuojantys įstatymai ir toliau e, efektyviai ir tinkamai veiks e, pasitraukus iš ES. Kai kuriuose srityse teks padaryti tam, tiktų, tam tikrų korekcijų, kai kurios iš jų bus techniškos, kai kurios pareikalaus politikos keitimo reikės e, priimti taip pat ir sprendimų dėl tinkamų e, e, teisėkuros metodų sprendžiant tas problemas. Tačiau yra ir tam tikrų teisės e, sričių, kurios reikalauja valstybių narių bendradarbiavimo. Ir dabar e, jos e, toliau negalės veikti e, e, remiantis vienašaliais veiksmais iš Junktinės karalystės arba Škotijos parlamento ar vyriausybės pusės. Aš, pavyzdžiui, turiu galvoj e, bendradarbiavimą civilinio teisingumo srityje, e, turint galvoje apie tokias priemonės, kurios numato tarpusavio pripažinimą ir e, teismo sprendimų įgyvendinimą. Man, e, kaip prokurorui, e, svarbiausia rūpi tarpusavio sustarimai baudžiamosios teisės įstyje. E, visos tos problemos lengvai yra konstatuojamos, kalbant apibendrintai, tačiau praktikoje jos pareikalaus labai detalios analizės ir labai specifinių teisinių režimų. Visiškai aišku, kad E, Brexito poveikis Škotijos konstituciniai pozicijai bus labai ženklus. E, Taigi yra e, teisinių ir techninių klausimų, kuriuos Škotija neišvengiamai turės išspręsti, užtikrinant teisinį užtikrintumą ir saugumą. E, tam, kad galima būtų išlaikyti e, egzistuojančią teisinę tvarką Škotijoje. Dėkuoju. Ačiū Jums, e, generalinė, e, generalinė prokurorė. Dabar turime dar vieną pasisakymą. Daktaras Etentanam iš Trinity koledžio Dublinė kalbės apie E, Pone, Tanam kalbės apie didžiojo penktadienio susitik, sustarimą. E, dėkui, gerbiamas pirmininkė. Aš esu neteisininkė, esu politologė, politinių mokslų atstovė ir aš noriu pakalbėti apie tas problemas, kurias Airijai ir Šiaurės Airijai sukelia Brexitas, e, taip pat didžiojo penktadienio susitarimui, kokią breksitas įtaką padarys. Žinote, kad Airijos e, siena e, kėlė nemažai problemų ir tas problemas padėjo išspręsti tik didžiojo penktadienio e, susitarimas, užbaigiantis mm, smurto protrukius ir prie to prisidėjo ir ES finansavimas. Jis buvo labai svarbus to gerojo, e, didžiojo penktadienio sustarimo įgyvendinimui. Didžiojo penktadienio sustarimas dabar po breksito yra kvestionuojamas, nes noriu pasakyti, kad kalbant apie breksito skaičius, daugelis e, rinkėjų 55,8 procentų Šiaurės Airijoje norėjo likti Europos Sąjungoje ir 85 procentai visų katalikų norėjo likti. Ir breksitas, aišku, padidino įvairius svarstymus, kad galbūt Šiaurės Airija e, galiausia prisijungs prie Airijos valstybės kasdien 30 tūkstančių žmonių kerta sieną dirbti, važiuoja ar į mokyklas. 1,8 milijonai mašinų per mėnesį kerta sieną, airijos siena yra 500 km ilgio, nedidelės kaimo bendruomenės išsidėstė palei tą sieną, todėl labai sunku bus sukurti veiksmingus muitinių postus. Uh, Pietų Šiaurės taryb, e, priekyba 15 metais siekia 6,8 milijardus eurų. Vietos priekyba iš tiesų yra pragyvenimo šaltinis daugeliui e, pasienyje gyvenančių bendruomenių. E, žemės ūkio produktai keliauja per Airijos sieną, jie yra perdirbami Ir iš tiesų breksito poveikis verslui ir pasienio bendruomenėm bus labai didelis. Be to labai neaišku, koks bus ES ir Junktinės karalystės dėrybų rezultatas, taigi niekas nežino dabar, kokiam scenarijui ruoštis. Kokie gali būti scenarijai 48 metų m, mm, bendroji kelionių erdvė numato laisvą uh, judėjimą. Uh, Junktinės karalystės ir Airijos piliečiam, bet nenumato laisvo prekių judėjimo, tik tai laisvą žmonių judėjimą numato ir tuo būdu yra įvairūs scenarijai numatomi, kaip tą laisvą judėjimą toliau užtikrinti, siūloma elektroninė kontrolė vykdyti, e, automobilius, e, transporto priemonės, žymėti internete. E, taip pat nenorima, kad būtų e, ta, ta tokia tikra siena ir kad vyktų pasienio patikrinimai kiekvieną kartą automobiliui kertant e, sieną. Mm, yra kiti scenarijai dėl tokių dalinių susitarimų tose sektoriuose, kur bendradarbiavimas ypač yra glaudus, pavyzdžiui, žemės ūkio gyvūnų gerovės rytyje. Kiti scenarijai galbūt, pavyzdžiui, numatytų, kad būtų muitinių postai, bet jie būtų ne pasienyje, o maždaug 15-10 km nuo sienos. Ir tada per juos tranzitiniai automobiliai vyktų. Toliau kitas scenarius - muitinių punktai tarp Britanijos ir Šiaurės Airijos. Airijos arba Šiaurės Airija galėtų likti muitų sąjungoje, net jei Junktinė karalystė neliktų. Tai toks galėtų irgi būti scenarius. Kokios yra problemos? Kai kurie tie scenarijai yra labai biurokratiniai ir reikš didelę administracinę naštą, ypač mažoms įmonėms, nes tai bus susijęs su registravimu su e, tam tikrais sunkumais keliauti, net galbūt su muitiniu punktais. Be to Sinn Fein ideologiškai priešinasi muitinių postams ir taip pat priešinamasi muitinių postams tarp Junktinės karalystės ir salos Šiaurės Airijos visi šie dalykai yra labai jautrus politiškai. Galbūt būtų galima susitarti, kad būtų e, muitinių postai tarp Britanijos ir Šiaurės Airijos, jei būtų galima kažkokias tai paskatas numatyti, kaip politinį kompromisą susijęta su finansinė pagalba. Airijos ir jungtinės karalystės vyriausybės, aišku, iš pradžių turėtų tarp savęs susitarti, o po to jau būtų galima tartis dėl tokių scenarijų ES lygmenių. Didžiojo penktadienio susitarimas būtent numato e, pasienio bendradarbiavimą. E, tas yra e, to sutarimo vienas iš pagrindų, vienas iš to pasienio bendradarbiavimo vienas iš pasienio, viena iš pasienio institucijų yra specialioji ES programų organizacija. Ir aišku, po breksito jos nebeliks ir reiks keisti e, didžiojo penktadienio sustarimą. Ta paminėjo ir ponas Bleras, kuris prieš porą savaičių buvo Airijoje. E, piliečiai turi teisę į Airijos pilietybę Airijos piliečiai turi teisę į Airijos pilietybę ir tuo būdu Europos, yra Europos Sąjungos piliečiai. Ir kalbu apie Šiaurės Airiją. Tuo būdu jie turi teisę išlikti Europos Sąjungos piliečiai, net kai Junktinė karalystė išeis iš Europos Sąjungos. Didžiojo penktadienio susitarimas numato, kad jis gali būti peržiūrėtas Tai čia nėra labai dramatinis įvykis, jei jisai bus peržiūrėtas specialioji ES programa, organizacija gali būti pakeista uh, dėl breksito. Ir, bet iš kitos pusės tas finansavimas, pasienio finansavimas galės ir toliau kažkaip būti tos organizacijos tvarkomas. Visos politinės partijos ir nacionalistai ir unionistai pritarė mm, didžiojo penktadienio susitarimui. Labai nedaug katalikų nori Airijos susivienimo. Tik 14 procentų visų gyventojų tam pritarė. Taigi, m, mm, iš esmės visi gyventojai pritarė, didžioji gyventojų dauguma pritarė didžiojo penktadienio susitarimo išlaikymui. Kokią išvadą? Šiaurės Airija ir Airija iš tiesų labai neigiamai bus paveiktos breksito ir e, čia netinkamos sienos valdymo problemos galėtų vėl pasibaigti smurto pasireiškimais. Taigi užduotis yra minimalizuoti breksito uh, E, nuostolius tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Ir reikia rasti tą tokį lankstų sprendimą, kuris yra ne tik techninis, bet pirmiausia politinis. Dėkoju, ponia, už jūsų uh, prezentaciją. Dabar turime keletą minučių, galime aptarti uh, pirmus du pranešimus ir aš pasinaudosiu savo pirmininko poziciją ir pateiksiu pirmą klausimą generaliniam advokatui. Jeigu aš neklystu, 98 metų Škotijos akte yra nuostata, kad e, teisės aktai turi atitikti ES teisės aktus. Išsiskiria e, kompetencijos. Ar Junktinė karalystė, jos parlamentas vienašališkai pakeitė šią nuostatą, ar e, e, buvo pritarta iš Škotijos parlamento pusės? Jūs esate teisus. Škotijos aktas apriboja Škotijos parlamento ir vyriausybės galės, darydamas nuostatą E, nuorodą į kalbėdamas apie ES teisės aktus. Viena, viena iš teisinių Brexito pasiekmių bus būtent galių klausimas Europos Škotijos e, parlamento galios keisis ir Škotijos parlamentas, vyriausybė yra išsakiusi nuomonę e, šią temą dokumente kuris buvo perduotas Junktinės karalystės vyriausybė, parlamentui. Pokyčiai E, Škotijos parlamento galių pokyčiai neturėtų būti daromi be jo pritarimo. Tai yra nurodyta Junktinės karalystės dokumente, kuris vadinasi Devolution Guidance. Dešimtame straipsnėje. Tokia yra praktika, kurios yra laikomasi. Pone Nyba. Uh, Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat turėčiau e, porą klausimų. Visų pirma, norėčiau užduoti klausimą ponui Wolf, generaliniam prokurorui. Dėl Škotijos jūs minėjote, kad Škotija turi savo atskiras kompetencijas. Na ir jeigu Junktinė karalystė išstos iš, iš Europos Sąjungos, ar bus galima e, į Škotijos teisę perkelti ES teisę. Ir toliau tai bus daroma. Junktinė karalystė nenori laikytis teisingumo teismo sprendimų. Ir e, kieno kompetencija bus viršesnė Škotijos ir Junktinės karalystės teismų tokiu atveju. Man neaišku, kokia bus situacija praktiškai. Uh, Taip pat turėčiau dar vieną klausimą ekspertėjai, kuri kalbėjo apie Airiją. Ši e, siena hard and soft border mm, švelni, nešvelni, griežtai kontroliuojama ar nesiena. Man neaiški situacija. Kokios pasiekmės e, bus žmonių judėjimui? Ar reikės leidimo dirbti? E, Ar jau reikia dabar, ar reikės ateityje, iš tiesų tai būtų tikrai katastrofa žmonėms. Na, o kalbant apie prekių judėjimą, jūs kalbėjote apie 40 metų susitarimą. 50-mečio susitarimą kalbėjote apie galimybę pasitelkti elektroninės technologijas. Uh, kontrolę, atsitiktinę kontrolę. Man situacija ir šiuo atveju neaiškia. Gal galėtumėte pateikti pavyzdį, kaip būtų kontroliuojama, ta, valdoma ta siena. Ar būtų pasitektas vienas ar kitas jos valdymo modelis ir kokios būtų pasiekmės e, judėjimui. E, dėkoju už klausimus. Aš savo kalboje norėjau pasakyti, kad Škotija turi e, e, kompetencijas ir atsakomybę. Jos apima politikos e, sritis e, susijusios ES teisės teisę. Ir Škotijos vyriausybė turės atsakomybę prisimti atsakomybę šioje srityje, jeigu Junktinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos. Taigi Škotija turės užtikrinti teisinį tikrumą, testinumą. Ir mes taip pat turėsime bendradarbiauti su Junktinės karalystės vyriausybė tam, kad ir toliau būtų laikomasi vertybių. Mes gavome dokumentą šią temą, susipažinome su juo, jis buvo parengtas Jungtinėje karalystėje, Jungtinės karalystės parlamente. E, dėl teisingumo teismo klausimo mm, ir dėl kitų techninių klausimų Na, yra eilė klausimų, kurie vis dar svarbus ir, ir, ir teisingumo teismo E, praktika ir toliau e, bus aktuali. Aš manau, kad dar per anksti dabar atsakyti į šį klausimą tiesiogiai. Bet e, žinoma, yra ir nemažai klausimų dėl Teisingumo teismo vaidmens, bet juos reikės spręsti vėliau. Dėl soft border aš norėjau pasakyti, kad jeigu dabar važiuojame iš vienos airio dalies į kitą, iš šiaurės airiją, ir komisijos narys e, Barnė neseniai čia lankė, ten lankėsi. Iš tiesų, siena kertama net to nepastebint. Taigi, bandysime tą laisvę išlaikyti kuo labiau. Ir Jeigu bus pasirinktas hardborder modelis, tuomet situacija bus tikrai liūdna. Deir, deiri mieste yra, yra svarbių paslaugų, kurios yra teikiamos visai e, Airijai. Taip pat gali būti problemų ir su kitomis paslaugomis, kaip pavyzdžiui, sveikatos e, apsauga, su greitų, greitąją pagalbą ir gali būti įvairių teisinių pasiekmių. Ministrė pirmininkė teigia, kad bus laikomasi bendrosios kelionių erdvės ir kad tai bus prioritetas. Taigi aš tikiuosi, kad judėjimas ir toliau bus užtikrintas. Na, o dėl priekybos reikėtų švelninti galimas neigiamas pasiekmes, pribuojant laisvą priekybą. Uh, Aš e, tikiuosi, kad tai ir jie išliks. E, Šiaurės airija išliks e, bendroje rinkoje, bet jeigu tai bus neįmanoma, tuomet reikės bandyti švelninti blogiausias pasiekmes, kurias galėtų atnešti tas hard border modelis. Mažai įmoniai apribojimai gali kainuoti šimtą 100 eurų per e, parą. E, labai daug gali kainuoti vairios licencijos e, ir našta turi, galėtų būti didelė. Tradicinė per sieną vežamų prekių patikra tikrai gali būti didžiulė našta įmonėms, mažoms įmonėms, žemės ūkio maisto įmonėms ir jų yra tikrai labai daug. Taigi tokia, toks pasirinktas modelis galėtų daryti neigiamą e, pa, e, poveikį žmonių gyvenimui ir įmonėms. Taigi, na, dėl to yra galvojama apie elektroninį žymėjimą, pasirenkant švelnesnį modelį, jeigu kitokio nebus galima panaudoti. Dėkuoju, pane Beržeru. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau kreipti į Airijos atstovę, kreiptis į Airijos atstovę. Ar Šiaurės Airija, Šiaurės Airijos institucijos taip gerai struktūruotos kaip ir Škotijoje? Ir ar e, Šiaurės Airijos e, institucijų atstovai galėtų informuoti apie žmonių nuomonę ar galėtų informuoti apie norą, žmonių norą likti ES, ar tai būtų galima padaryti taip pat, kaip yra daroma Škotijos atveju. Ir tai yra dar viena problema. Politinės partijos Šiaurės Airijoje, kaip jau sakiau, visos pasako prieš tą hard border modelį visi ir unionistai, ir kitos partijos pasisako prieš. Taigi konsensusas pasiektas. Na ir šiuo metu yra susidūrima su politinė um, aklavietė um, ir uh, nėra vyriausybės, bet asamblėja yra, kaip kad Škotijoje uh, pagal um, vad, sudarytą vadovaujantis um, didžiojo penktadienio susitarimu. Taigi mes tikimės, kad po Britų rinkimų nes problemų kyla taip pat ir dėl laiko terminų. Dabar vyksta rinkimų kampanija, taip pat ir Šiaurės Airijoje. Taigi tikimės, kad po tų rinkimų partijos galės susitelkti būtent į breksito klausimus. Bet šiuo metu dar yra šiek tiek vakumo, nėra aiškia situacija. Šiaurės Airijos parlamento nariai yra labai aktyvus Junktinėje karalystėje ir jie informuoja apie tą hard border modelį, jo keliamas, jo problem, problemas, problemas, kurias galėtų šis modelis kelti. Šepfelin. Pana Šepfelin, dėkuoju pirmininkė. E, Generaliniam prokurorui klausimas. E, buvo paminėtas Škotijos aktas. Jeigu aš teisingai suprantu, gal ne, pataisykite mane, kad blogiausias scenarijos atveju, atsižvelgiant į Westminsterio parlamento suverenumą, visi teisės aktai dėl Škotijos techniškai gali būti atšaukti. Gal aš klystu, bet ar e, yra tam tikros galios priskiriamos Škotijos teisiniai tvarkai, kurių Westminsterio parlamentas atšaukti negalėtų. Kiek aš suprantu, e, Škotijos parlamentas e, remiasi, taip sakant, liaudės suverenitetu, o Westminsterio teisiniu suverenitetu gal e, generalinis prokuroras galėtų paaiškinti. Gal suprasite, kad aš kalbu iš techninės teisinės perspektyvos požiūrio taško. Iš tikrųjų reikia grįžti prie Junktinės karalystės e, pačių pagrindų, kur tam tikros Škotijos institucijos ir e, susijusios su teisinė sistema yra įtvirtintos. E, reikia aiškiai pasakyti, kad Škotijos teisinė tvarka buvo išlaikyta po 1707 metų susitarimų. Iš tikrųjų, 98 e, metų Škotijos aktas aiškiai sako, kad Škotijos parlamentas laikomas e, nuolatinė Junktinės karalystės institucinės sąrangos dalimi. Aš e, asmeniškai ne, ne, nesvarstau galimybės, kurią jūs keliate. E, nesvarstyčiau, kad ta galimybė, kurią jūs kėlėte, yra realistiška. Okay, see... Tvarka, daugiau prašymų nematau, klausimų daugiau nematau. Ne, taip, Danuta Hübner. Taip, aš noriu generalinį prokurorą vis tik pastaruoju klausimu geriau suprasti dėl teisinės tvarkos. E, kokiu lygiu e, didysis atšaukimo e, bilis e, paveiks Škotijos parlamento kompetencijas. Taigi didysis atšaukimo įstatymas. Ir dar vienas dalykas. Pradžioj sakėte, kad Škotijos atveju, Škotijos vyriausybės pozicija yra E, fiksuotas e, visuotinai. E, tada noriu paklausti, kokiu lygiu sprendimų prieimimo skaidrumas daro įtaką ar pagal teisę, arba susitarimą su Britų vyriausybė yra privaloma laikyti skaidrumo principo visame Brexit procese. Yes, sorry, I, I, um, uh, thank you. Yes, your first... Uh, dėkui. Pirmasis klausimas dėl didžiojo atšaukimo įstatymo. Uh, Baltoji knyga uh, Junktinės karalystės sako, kad bus sprendžiamos visas problemas susijusios su uh, E, Didžiosios Britanijos atskirų dalių e, galių e, perdavimu. Negalėčiau dabar giliau komentuoti, kokias nuostatos bus tame atšaukimo akte ir kiek tas aktas spręs šiuos klausimus, kalbant apie apie mūsų poziciją. Um, uh, not, Jūs uh, kelte klausimą dėl skaidrumo, ne, ne visai ne visiškai suprantu, kur, kur jūs matote čia problemą. Škotijos vyriausybė reguliariai atsiskaito Škotijos parlamentui dėl e, įvykių susijusių su breksitu. Škotijos parlamentas e, atidžiai domisi tais dalykais. Aš kalbėjau apie skirtingą lygmenį. Girdėjome iš Škotijos pareigūnų ar vyriausybės pastabų susijusių su tuo, kad kai kurie dokumentai e, susiję su Brexit priimami nesikonsultuojant su jais, kad e, apie juos nežinoma Škotijos vyriausybėje, jie nepristatomi Škotijos parlamentui. Iš tikrųjų, tai nėra teisinės problemas, tai e, dalykai, tai diskusijų E, objektas. E, galbūt geriau būtų, jeigu e, ministrai, politikai atvyktų į šį ar į kitus komitetus, kurie tuo domisi ir atsakytų į klausimus, kurie nėra grinai techniniai klausimai. Dėkui, eisime prie antrosios mūsų klausimų dalies. Dabar Išklausysime pasisakymą apie privatinę, e, civilinę teisę e, profesorius Burkhard Hess iš Luksemburgo Max Planck instituto. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš e, trumpai apžvelgsiu Brexit svarbą e, tarp valstybiniams ginčiams, tarp valstybinių ginčių situacijoje ES. Aš sustelksiu e, ties tomis rytimis, kurios e, labiausiai bus paveiktos ir visų pirma pakalbėsiu apie šeimos e, dalykus, e, šeimos bylas, paskui e, apie prekybos bylas e, ir kaip tai paveiks Junktinės karalystės, Anglijos ir, ir likusios ES e, piliečius. Toliau, e, kokios bus pasiekmes, jeigu įvyks Brexit sąsajoje su Bruselis vienas e, reglamentu ir e, kokias atsiveria galimybės, galbūt galima išspręsti problemą pasinaudojant Lugano konvencijos e, alternatyva arba didžiojo atšaukimo akto pagrindu. Na ir galiausiai bandysiu pakalbėti, kaip kitos valstybės narės gali sureaguoti į breksitą. Kovo 28 9, e, kovo 29-19 metais bus labai svarbus taškas istorijoje, e, ypač jeigu nebus pasiekti jokio susitarimo. E, jeigu pažvelgsime į visą sąrašą teisės aktų, kurie priimti pastaraisiais metais, Iš esmės, e, dauguma iš jų yra reglamentai šitoje srityje ir breksito atveju jie nustoja galioti, taigi turime visą teisės aktų sąrašą, kurie bus prarasti. Dabar e, šeimos teisės srityje turime du esminius teisės aktus. Visų pirmiausia, Bruselis vienas e, reglamentą susijusi su E, skirybomis, e, tėvų e, prievalėmis ir sprendimų tarp valstybinių įgyvenimų ir toliau turime išlaikymo reglamentą, kuris praktikoje yra labai svarbus. Jis taikiai, jis yra plačiai taikomas. Taip pat turime ir reglamentus dėl nedidelių ieškinių. Ir jeigu pažvelgsime į e, laikotarpį iki 19 metų ir kas atsitiks e, po Brexit, tai e, pamatysime, kad šeimos teisės aktų atveju niekas toliau nebegalios. Tuo tarpu išlaikymo E, srityje išlieka tam tikrų tarptautinių teisės aktų, kurie ir toliau galės būti naudojami. Taigi visada reikia užduoti du klausimus. Pirmiausia, kas atsitiks su ginčiais ateityje, e, ginčiais, kurie kils po Brexit. Ir antra, kas atsitiks su išlaikymo sprendimais, e, kurie priimti iki Brexit, ar jie ir toliau turės galioti ir įgyvendinami po Brexit. Ir žinoma, visiškai aišku, kad reikia aiškumo dėl ateities ginčių, nors tai ir yra daugiau politinis klausimas, kuris e, bus sprendžiamas, kai ateis laikas. Dėl e, prekybos reikalų daug e, reglamentų nustos galioti. Paminėjau jau Bruselis vienas, bet bus ir specializuotų teisės aktų, kurių tikslas yra skatinti tarp valstybinę e, prekybą. Yra reglamentas dėl nedidelių ieškinių, jis nustos galioti ir jokio pakeitimo nėra. Toliau bankroto e, e, įstatymai. Čia sritis, kur Londonas e, labai sėkmingai veikia, tie teisės aktai nustos galioti. Toliau yra įrodymų rinkimo reglamentas 65-70 metų Hagos konvencijos aišku egzistuoja, bet dabar eina kalba apie dokumentų E, pateikimo galimybės, e, pasinaudojant e, informacinių technologijų sritimis dėl tarptautinės privatinės teisės. Čia situacija šiek tiek sudėtingesnė, bet įstatymų konflikto atveju iškils būtinybė ieškoti teismų e, nuomonių. Kai kurie dalykai galbūt galės būti išlaikyti, e, kai įsigalios e, didysis atšaukimo įstatymas. Toliau, kalbant apie galimus ginčius ir jų sprendimą. Londonas kaip teisinė jurisdikcija e, yra e, labai svarbi vieta e, Londonas, pavyzdžiui, pirmauja sprendžiant komercinės bylas, taip pat ir transporto, patentų teisės bylas, jūreivystės bylas ir taip toliau. E, labai e, daug, pavyzdžiui, skirybų bylų, tai ypatingai e, tarp turtingų sutuoktinių yra sprendžiama būtent Londone. Kita svarbi sritis yra bankrotas, nemokumas, restruktūrizacija ir ES teisės aktai leidžia Londonui šitoje srityje veikti. E, kyla klausimas, kodėl Londonas šią prasme taip sėkmingai veikia, kodėl e, kitos vietos nėra tokios e, sėkmingos. Viena iš priežasčių ta, kad tartunės prekybos labiausiai paplitusi kalba yra būtent anglų kalba. Londono teismuose dirba patyrę teisininkai, specializuoti m, teisėjai, e, procedūros yra labai veiksmingos, e, procesinė teisė labai veiksminga. Žinoma, čia kalbame apie komercinės bylas ir būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl Londonas yra toks populiarus. Tačiau aš čia skaidrėje e, raudonai parodžiau ir dalykus, kurie pradings E, išnyks taip pat e, ir e, sprendimų laisvas judėjimas Europos Sąjungoje. Čia Londono komercinio teismo interneto puslapis, kaip matote, viešųjų ryšių politika ten yra pakankamai pažangi. E, čia labai aiškiai pasakyta, kiek bylų Junktinėje karalystėje šiuo metu yra sprendžiama. Čia kalbame apie maždaug 1200 tokių bylų per metus ir e, apie 60 e, procentų tokių bylų abi šalis yra ne Junktinės karalystės šalys. Na ir nemaža grupė taip pat yra tokių e, bylų, kur vienas iš e, besibilinėjančių nėra jungtinės karalystės atstovas. Taigi 60 procentų visų bylų vertė yra daugiau kaip 300 tūkstančių 000 E, svarų sterlingų, o kai kurio bylų vertė yra e, milijoninė. Tai parodo visą teismo veiklos mastą. E, štai skaidrė, kuri leidžia palyginti situaciją su situacija Vokietijoje. Ta, ta, panašiai galima palyginti ir su kitomis valstybėmis narėmis. Taigi, atšaukimo praktinės pasiekmes e, būtų tokios, kad e, iškiltų labai daug techninių problemų, daug kontroversijų atsirastų, jeigu e, nebeveiks Bruselis vienas reglamentas. Kas toliau vyks? Yra 86 metų Bruselio sustarimas, kuris galėtų vėl būti atgaivintas. Briuselio konvenciją. E, tai yra e, priimtinas tarptautinis sustarimas, Teisingumo teismas traktavo jį kaip ES teisino dalį. E, tačiau e, ne visada tai gali pas, pasitarnauti kaip alternatyva. E, taigi gali tekti grįžti prie e, ketvirtojo dešimtmečio dvišalių konvencijų, e, kurias Junktinė karalystė yra sudariusi su šešiomis kitomis valstybėmis narėmis. Tačiau norint tai praktikoje taikyti, e, procesinėje teisėje tai reikš, kad procedūra bus dviguba, bus daug netikrumų, Ir e, didžiausias praradimas bus sprendimų laisvas judėjimas. Taigi, e, kokios kitos galimybės egzistuoja? Na, e, e Vienas dalykas e, būtų Lugano konvencijos e, atgaivinimą, bet praktikoje tai reikštų, kad Europos procesinėje teisėje reiktų daryti labai daug E, pakeitimų, nes ES e, teisės e, didžiausia dalis dėl breksito turėtų būti labai susiaurinta. Ir tada būtų prarasta sąsaja su Europos teisingumo teismu. Praleisiu keletą dalykų ir galbūt e, pabaigoje paminėsiu kelis klausimus. E, kaip reaguos kitos ES valstybės narės į, e, į Brexitą? Niderlanduose, Prancūzijoje, Vokietijoje jau prasidėjo iniciatyvos uh, E, kurios užtikrintų e, tam tikrus e, procesinius mechanizmus veikiančius pasinaudojant anglų kalbą ir tai būtų alternatyvos, apie kurias reikia mąstyti ir atidžiai analizuoti. Taigi, kai kalbama apie breksito dėrybas, E, teismų bendradarbiavimą, e, būtina bus siekti tam tikrų pereinamąją laikotarpio nuostatų, ypatingai dėl nedėlės apimties e, ieškinių. Reiks ieškoti kažkokiu alternatyvų Bruselis vienas reglamentui. Dėkuoju. Jums už dėmesį. Dėkoju. Toliau mūsų kita tema skirta intelektinės nuosavybės teisėm. Tai dabar sveikiname su profesorium Duncan Matthews iš Queen University Londono. Dėkui. Patentų sistema labai svarbi inovacijoms ir stiprinant Europos verslo konkurencingumą nuo 73 metų Europos patentų konvencija įsteigė e, Europos patentų biurą. Čia yra e, nariai yra ES ir ne ES valstybės. 38 nariai dabar yra šiame biure. Europos patentų biuras suteikia europinį patentą išradimams ir tada galima gauti patentinę apsaugą, bent jau e, gauti patentinę apsaugą tose 38 e, valstybėse, kurios yra šio biuro narės. 12 metų gruodį ES valstybės narės per sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą nusprendė du reglamentus priimti. Tai yra bendro galiojimo Europos patento reglamentą. Tai yra naudinga tiem, kas nori gauti patentą, nes jiem nereikia savo patento tada e, validuoti kiekvienoje e, patentų biuro valstybėje ir mokėti kiekvienoje valstybėje, jie gali gauti bendro galiojimo Europos patentą tose valstybėse, ES valstybėse narėse. Ispanija, Lenkija ir Kroatija pareiškia, kad jos nedalyvaus šioje naujoje sistemoje per sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Bet o 12 metų gruodį e, priimtas tarptautinis susitarimas dėl bendro galiojimo patento teismo. Ir e, tuo numatoma centralizuota ginčių procedūra, e, ginčių susijusių su Europos patento galiojimo e, aspektais ar pažeidimo aspektais dalyvaujančiose valstybėse. Dabartinė Junktinės karalystės situacija yra svarbi, nes bendro galiojimo patento susitarimas reikalauja, kad bent 13 ES valstybių narių, įskaitant 3 valstybės narės, kur daugiausia patentų validuojama, tai yra Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, kad tas e, bendro galiojimo patentų susitarimas būtų validuotas prieš patentui įsigaliojant. 16 metais konkurencingumo ministrų taryboje Junktinė karalystė sakė, kad ruošiasi ratifikuoti tą susitarimą. Kai tas susitarimas bus ratifikuotas, pradės veikti bendro galiojimo patento teismas. kai tas teismas pradės veikti, pradės galioti ir reglamentai, nes būtent bendro galiojimo patento teismo darbo pradžia reikštų reglamentų veikimo pradžią. Ir tuo būdu patentas bus apsaugotas visose dalyvaujančiose valstybėse vieną kartą sumokant patento mokestį. Ar Junktinė karalystė galės dalyvauti tose reglamentuose po breksito? Ne, aišku, kad ne, bet matote e, skaidrėje, kad pats reglamentas numato galimybę pasirašyti specialų sustarimą pagal Europos patento konvenciją. Ir čia minimas 142 mm, Europos patento konvencijos straipsnis. Taigi Europos patentų biuras turės numatyti specialų statusą jungtiniai karalystiai, kad negalėtų e, dalyvauti bendro galiojimo patento e, susitarimo įgyvendinime ir mm, laikytis tų dviejų reglamentų. Dabar bendro galiojimo patento teismo susitarimas, susitarimas dėl šio teismo. Toks susitarimas turi tarptautinio susitarimo statusą ir dėl to taikoma vienos konvencija dėl tarptautinių susitarimų. O e, tas bendro galiojimo patento susitarimas numato galimybę valstybei pasitraukti iš šio susitarimo ir bus taikomos vienos konvencijos taisyklės, sutarčių teisės taisyklės. Jungtinė karalystė turi prievolę dabar ratifikuoti tą e, bendro galiojimo patento susitarimą, nes laikantis vienos konvencijos, joks, e, jokia pasirašiusi tarptautinį susitarimą šalis negali mm, nesilaikyti arba pasitraukti iš to tarptautinio susitarimo. Taigi Junktiniai karalystiai geriausia būtų dabar ratifikuoti tą susitarimą. O 62 straipsnėje teigiama, kad esant esminiam aplinkybių pasikeitimui, kurio nebuvo galima numatyti, kai šalis pasirašinėjo tą susitarimą, e, tai gali tapti pagrindu užbaigti šios sutarties galiojimą ar pasitraukti iš šios sutarties. Ir taip pat antras, 22 ir 84 susitarimo straipsniai sako, kad visos susitariančios šalis yra ES valstybės narės. Taigi, jeigu Junktinė karalystė išeis iš ES, tai e, dėl tokių nenumatytų aplinkybių, m, mm, jei Junktinė karalystė liktų susitarimo dalimi, tas susitarimas negalėtų tinkamai veikti, nes, kaip jau minėjau, jo visos šalis turi būti ES valstybės narės. Dabar ar Junktinė karalystė gali dalyvauti šiame susitarime po breksito? Čia e, remiamės Teisingumo teismo nuomonė. Vienas įstrižas brūkšnys 09. Ir šioje nuomonėje Teisingumo teismas sako, kad susitarimas dėl bendro galiojimo patento teismo yra e, toksai, kur yra ES valstybių narių ir ne valstybių narių ir tai prieštarauja ES teisiai. Ir daugelis analitikų sako, kad komisija interpretavo teismo nuomonę kaip atmetančią patentų teismo teisėtumą. Kadangi jungtinė karalystė nebus ES valstybė narė, šį teisingumo teismo nuomonę jai nebus taikoma, nes Europos teisingumo teismas taiko ir jo sprendimai taikomi tik tai valstybėm narėm. E, išklausius po, po E, teismo nuomonės, tas susitarimas buvo perrašytas, atsižvelgiant į teismo sprendimą, kad nebūtų pažeista ES teisė ir kad būtų laikomasi teisingumo, e, būtų laikomasi ES teisės viršenybės. Tai ar gali Junktinė karalystė dalyvauti šiame susitarime? Kaip jau minėjau, teismo nuomonė vienas įstrižas brūkšnys 09 neatmeta galimybės nevalstybėm narėm dalyvauti šiame susitarime. Unifikuota bendro naudojimo patentų sistema atitinka ES sutartį ir ES veikimo sutartį, bet teismas, teisingumo teismas stebės, ar užtikrinama ES įstatymų viršenybė. ir Junktinė karalystė ir toliau galės dalyvauti šiame susitarime. Dvidešimt pirmas susitarimo straipsnis kalba apie ES teisės viršenybę kurios užtikrinimą stebės teisingumo teismas. Taigi Junktinė karalystė liks susitarimo dalimi, reiks tam tikrų pakeitimų, nes, kaip jau minėjau, susitarimas nurodo, kad susitariančios šalis gali būti tik valstybės narės. Ir reiks tada keisti ir nurodyti, kad kai kurios susitarančios šalis nėra valstybės narės. Kaip galima tos pakeitimus padaryti? Bendro naudojimo patento teismas 20, 87 straipsnėje sako, kad galima peržiūrėti susitarimą, tą gali padaryti administracinis komitetas, atsižvelgiant į būtinus padaryti pakeitimus. Žiūrint iš politinių pozicijų, teismo administracinis komitetas negalės to daryti ir reikės, kad teisingumo teismas paaiškintų savo nuomonę vienas įstrižas brūkšnys 09 ir pateiktų naują nuomonę, kurioje apibrieštų šiame patentų teisme ne valstybės narės vaidinamą vaidmenį. Uh, Uh, and... Dėkoju. Paskutinė uh, prezentacija bus apie uh, tarnybos nuostatus. Uh, žodį suteiksiu poniai Stefan Rodrygės, Sorbonos teisės mokyklos Paryžiuje vyriaus, vyriausiajam dėstytojui, profesoriui, pon, ponui Stefanui Rodrygės. Dėkoju. Įžangai norėčiau pasakyti e, štai ką. Buvo iškeltas klausimas, e, būtent tarnybos e, nuostatų klausimas. Mano manimo, Brexitas, Britanijos išstojimas neturės tiesioginių pasiekmių šiam e, reglamentavimui, šiems teisėms aktams. O, Taigi, nemanome, kad e, tarnautojų nuostatos bus e, e, pokyčių, bet pokyčiai gali matytis, būtent gali būti pokyčių patiems pareigūnams, ypač jungtinės karalystės tautybės pareigūnams. Taip pat gali būti pasiekmių ir kitiems pareigūnams arba tarnautojams, kurie nėra Junktinės karalystės piliečiai, dėl būtent gali būti tų pasiekmių dėl Junktinės karalystės išstojimo. Taigi reikėtų visų pirma pakalbėti apie tiesioginį poveikį tarnautams ir pareigūnams, kurie yra iš Junktinės karalystės. Norėčiau pateikti skaičių kiek tokių darbuotojų yra. Reikėtų skirti tuos veikiančius e, tarnautojus ir pareigūnus ir nuo tų, kurie jau gauna pensiją iš ES biudžeto. Manoma, kad yra apie 1650-1700 veikiančių aktyvių e, Junktinės karalystės tarnautojų. E, didžioji dalis yra komisijoje ir Mm, galbūt šiek tiek daugiau tarnautojų pareigūnų yra, e, e, kurie gauna, būtent didės karalystės asmenų, kurie gauna pensiją. Taigi visų pirma, pakalbėkime apie veikiančius, e, apie aktyvius Junktinės karalystės tarnautojus ir pareigūnus. Aš norėčiau pateikti kelis scenarius, trys skirybų ir pa, naujų, naujos santokos scenarius. Taigi visų pirma, uh, kalbėsiu apie teorinius aspektus ir po to persiu prie praktinių. Man nurodos, e, kad paskirimų tarnyba arba kompetitinga tarnyba gali pasirinkti vieną iš trijų e, variantų, kurie yra numatyti nuostatuose. nuostatuose. Uh, gali kelti būtent klausimą, ar reikėtų ir toliau išlaikyti tą darbuotoją. Iš jungtinės karalystės pirmoji, pirmasis variantas galėtų būti tiesiogiai atstatydinimas. Jeigu paskaitysime 28 ir 49 nuostatų straipsnį, pamatysime, kad kadangi uh, tarnautojų galima tapti tik jie, būnant ES piliečių, gali būti taikomas 49 straipsnis. Bet reikėtų pagalvoti, ar tai yra prievolė, ar tai galimybė pasirinkti. E, bet klausimas vis dėlto lieka atviras, nesakytas turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų ir gali dėl to būti sudėtinga taikyti šią nuostatą, todėl kad, nereikia, kad reikia ne tik išklausyti visus interesuotus subjektus, bet reikia taip pat, kad ir paskirimų tarnyba priimtų e, motivuotą sprendimą. Antras variantas. Na, prieš pereidamas prie antrą variantą, aš norėčiau, antrų variantų norėčiau patvirt, pas, pasik, pabrėžti, kad gali būti tam tikrų išimčių, galima taikyti išimtis. Paskirimų tarnyba gali išimties tvarka skirti tarnautojų arba pareigūnų, taip pat ir asmenį, kuris nėra ES šalies pilietis. Yra tam tikrų uh, E, sprendimų, teismo sprendimų, kuomet e, nu, buvo patvirtinta, kad tikrai ne ES pilietis gali tapti tarnautojo arba pareigūno ES institucijose. Taip pat gali būti e, deramasi dėl konkrečios sąlygos arba skyriaus, kuris galėtų būti trauktas į susitarimą dėl išstojimo, remiantis 50 straipsnių, kur būtų rašoma, kad galima išlaikyti, būtų išlaikyti laikinai pareigose būtent tuos jungtinės karalystės pareigūnus. Taigi, dar vienas variantas yra suteikti atostogas tarnybos interesais. Tai yra variantas, kuris buvo įtrauktas 2013 metais. E, jis yra vardintas e, nuostatų 42 straipsnio, 42 C straipsnėje. straipsnėje. asmuo, kuris gali būti, kuriam gali būti suteiktos atostogos tarnybos interesais. E, jis turėtų būti išleistas tik tuo atostogų, jeigu tas išleidimas yra susijęs su naujų kompetencijų įgyjimu institucijose. Tai yra sudėtinga nuostata ir dabar dar yra netgi abejojama e, šios nuostatos teisėtumu, nes mano manim, kiek aš žinau, yra bent trys bylos, kurio, kurios šiuo metu aptarnėjamos ir jos skirtos šiai temai. Dar vienas variantas, dar viena opcija yra atsistatydinimas tarnybos interesais. Tai taip pat e, retai naudojamas e, atvejis, jis yra skirtas um, vyresniesiems pareigūnams, generaliniams direktoriams, bet ko gero plačiai ši nuostata nebus naudojama. minėjau, galima naują e, santoką, tai yra B planą. E, tai yra tarnautojui, e, pareigūnui iš Junktinės karalystės atsiverančią galimybę paprašyti kitos šalies pilietybės. Na, o tie asmenys, kurie yra šalies karalystės, kurie jau nėra aktyvus, bet gauna pensiją, jiems tiesioginių pasiekmių nebus, nes pensija yra gaunama tuo met, kai, yra, kai asmo yra dirbęs institucijose, taigi breksitas nepadarys tiesioginės įtakos šiuo atveju. Jeigu žmogus atitinka reikalavimus, pensijos reikalavimus, jis pensiją gaus o netiesiogiai gali kilti klausimų, mm, jeigu mm, mm, mes pradėtume diskutuoti apie tai, kiek laiko bus naudojama pensijų sistema. Ar mes numatysime kolektyvinių garantijų pensijų sistemą ir Junktinė karalystė ir toliau dalyvaus toje pensijų sistemoje. Ir e, taip pat galima būtų kelti klausimą ir ar Junktinė karalystė prisidės prie biudžeto, dėl, būtent dėl pensijų. Toks klausimas vis dar išlieka atviras, nesakytas. Taip pat e, e, Dar vienas sprendimas yra atskiras fondas, kuris gali būti numatytas ad hoc. Anksčiau buvo vadinamas fondas skirtas vakarų Europai. Ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie privilegijas ir imunitetą, kuris išliks arba ne. Dar vienas aspektas, kuriam reikėtų skirti dėmesio tai yra tų asmenų, kurie nėra Junktinės karalystės piliečiai, tarnautojai ir pareigūnai, jų likimas, jeigu jie, pavyzdžiui, dirba e, su pareigūnais iš Junktinės karalystės, dirba Junktinėje karalystėje arba asmenys, kurie dirba institucijų darbuotojams, nariams, kurie yra iš Junktinės karalystės. Kiek aš supratau iš dokumento, kuris vakar buvo paviešintas, e, kuris yra skirtas finansiniam finansinėms e, pasiekmėms, tą dokumentą parengė komisija. Buvo numatyta taip pat e, numatytos lėšos e, tokiems asmenims, buvo paminėtas taip pat ir pensijų aspektas, bet aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad viskas priklausys nuo susitarimo dėl išstojimo. Taigi, galbūt kalbu šiek tiek pesimistiškai, bet vis dėlto reikėtų žiūrėti ir optimistiškai. Kaip kad minėjo ir kiti kalbėtojai, jeigu bus politinė valia, ir toliau bus e, palikti dirbti ir Junktinės karalystės tarnautojai ir pareigūnai ES institucijose. Dėkuoju. Uh, thank you very much. Uh, so this was the last contribution and now we have several minutes left for... Dėkuoju. Išklausime paskutinį pristatymą. Turime keletą minučių dabar klausimams ir atsakymams. E, atrodo, kad generalinis prokuroras norėtų pasakyti. Taip, e, pirmininkė, ne, nenoriu tiesiog reaguoti į labai įdomią sesiją, bet e, kalbant apie anksčiau man užduotą klausimą, aš vis tik galvojau, kad turėčiau šitą pasakyti. Junktinės karalystės konstitucijoje yra reikalavimai kurie e, apgintini teisme, bet yra ir tokie reikalavimai, kurie yra e, konstitucinės tradicijos dalys. Ir nesvarstytini teisme. E, Taigi, kai jūs klausėte, ar reikia e, Škotijos parlamento sutikimo, jeigu keičiama jo kompetencija, tai e, šiame kontekste atsakymas taip. Škotijos vyriausybės pozicija ta, kad e, Škotijos parlamento sutikimas tokiems pakeitimas yra būtinas. E, konstituciniai reikalavimai atsispindi nuoseklioje praktikoje, kurios e, laikomasi nuo galių perdavimo. Tad aš pamaniau, kad šiame kontekste reikia išsakyti mintį, kad e, šiuo atveju reikia galvoti apie bendrai konsultaciją konstitucingumą ir mąstyti apie tuos reikalavimus, kurie gali būti e, ginami teisme ir kurie nėra. E, aš ne tiek apie kompetencijas klausiau, bet apie suderinamumą, sako pirmininkas, dabar steiksiu galimybę paklausti. Dėkui, e, pirmininkė, dėl patentų. Kiek supratau, pristatymą kalbėjote apie tai, kad Junktinė karalystė ketina kažką ratifikuoti, bet taip pat minėjote, kad ir Italija e, mielai pasinaudotų tokią galimybę, yra suinteresuota tokią galimybę ir e, man Kyla klausimas, ar e, Britanijos ratifikavimas darytų tam kažkokį poveikį. Ir dar dėl e, teismo sprendimo, kad vien tik tai ES e, valstybės gali dalyvauti patentų teisme. Kaip jūs tai interpretuotumėte? Kalbant apie Italiją. Pradžioj iš tikrųjų. E, sustiprintos bendradarbiavimo procedūros pradžioje Italija nenorėjo dalyvauti bendrojo patento teismo kūrime. Nuo to laiko Italijos pozicija pasikeitė. E, aš manau, kad e, e, sistemos įsigaliojimas bus naudingas Europos verslui tai pasakyti ir apie Italiją dėl 1,09 e, e, nuomonės. E, galima potencialiai dviejopai interpretuoti tą nuomonę. Komisija pradžioje ją interpretavo, aiškino taip. Bendrojo patentų teismas gali būti teismas tik ES valstybėms narėms, tačiau griežtai skaitant tekstą aišku, kad nuomonėje taip nesakoma. E, vietoj to sakoma, kad valstybių narių teismai turi paklusti ES teisės viršenybei. Tai nesakoma, kad negali dalyvauti ne ES narės. Taigi mano išvada, e, kad dėl to, kad yra tam tikra dviprasmybė interpretuojant, e, reikėtų, kad teisingumo teismas antrą kartą išreikštų savo poziciją šiuo klausimu. Ponas Lebretum. Dėkoju. Šis klausimas buvo tikrai įdomus, jis buvo skirtas teisinėms breksito pasiekmėms. Breksito klausimas yra labai svarbus, tai yra suverenus sprendimas, aišku, jo bijoti negalima. Ir jis iliustruoja, parodo būtent, kad kiekvienas gali sabėjoti uh, laisvę prisijungti prie tam tikros e, tarptautinės institucijos. Aš norėčiau padėkoti organizatoriams, e, kad jie, už tai, kad jie e, labai veiksmingai pasirinko plakatą. Mes matome, kaip ir rankas, kurios sveikinasi. E, aš manau, kad kalbant apie pasiekmes, breksito pasiekmes, reikėtų pasakyti, kad e, jos nebus katastrofiškos. Du asmenys, kurie, pask, du paskutiniai asmenys, kurie kalbėjo Matijos ir e, Rodrygės, kalbėdami pasakė, kad vis dėlto galima žiūrėti ir optimistiškai. Aš norėčiau užduoti klausimą ponui Rodrygėsui. Uh, Jis neturėjo daug laiko, taigi jis mažai kalbėjo apie B planą, apie tą naują santuoką. Aš norėčiau paklausti, ką jūs turėjote omenyje. Dėkuoju. Taip, aš juokavau kalbėdamas apie susitokimą dar kartą. Na, aš tiesiog e, kalbėjau apie tai, kad galima įsigyti kitos šalies pilietybę. Taigi, jeigu dabar Britas, tarkim, nusprendžia, kad nori tapti Belgijos e, e, piliečių arba Prancūzijos piliečių, todėl kad, tarkim, sutuoktinė, sutuoktinis yra iš tos šalies. Tai yra konkretus pavyzdžiai, apie kuriuos aš sužinojau niekas tokiam Britui, tokiam asmeniui to nedraudžia. Bet žinoma, reikia laikytis tos būtent priimančios šalies taisyklių. Taigi nuostatai ir apskritai ES teisės aktai neprieštarauja galimybė įsigyti kitos šalies pilietybę. Um, Dėkoju. Nematau daugiau norinčių kalbėti, užduoti klausimų. Taigi noriu padėkoti mūsų garbiesiems prelegentams už įdomią diskusiją, už jų pasisakymus. Aš manau, kad mes tik tai šiek tiek gavome susivokti, kas mūsų laukia ateityje. Ačiū ir susitiksime ateityje.